prezidento nužudimo aplinkybės. E, rzeczywiście, jeśli takie wydarzenie. Ačiū už šį pasisakymą. Jeigu įvyksta toks įvykis, turime reaguoti kaip tik taip, kaip jūs ir pasakėte. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Pereiname prie darbo tvarkos. Pritarus frakcijoms siūlau, kad pirmų dviejų klausimų eiliškumas šį vakarą būtų toks. Šiandieną yra pirmadienis. Ir pirmiausia, turėtume svarstyti žodinius klausimus dėl Europos žuvininkystės sektoriaus krizės išaugus naftos kainams, o po to kalbėsime apie pono Hokmar pranešimą dėl radio spektro politikos. E, taip įvyko dėl techninių priežasčių, dėl to, kad kitaip negalim, negalėjo dalyvauti komisarai. Ar kas nors prieštarautų tokiam pakeitimui? Dėl jo nusprendė politinės frakcijos. Antradienį pakeitimų nėra. Trečiadienį Pona, dėl trečiadienio paaiškins ponas Peroni. E, dėl politikos, e, dėl užsienio politikos e, buvo paprašyta, kad komisijos vicepirmininkas, kalbėdamas apie Libiją ir Ašrafą, taip pat kalbėtų ir apie koptų bendruomenę Egipte. Šis prašymas buvo pateiktas dėl trečiadienio rytinių diskusijų, kuriuose dalyvaus ponia Ašton. Pirmininkė Speroni, dabar žodis jums. Presidente, non abbiamo voluto modificare. Pane pirmininkė, mes iš tikrųjų nenorėtume iš esmės keisti darbo tvarkės. Mes tiesiog prašome, jog būtų praplėstas e, klausimas, kurį ketinama svarstyti, atsižvelginti tai, kad e, posėdį dalyvaus baronienė e, Ashton. Taigi mes norime dar, kad būtų aptartas ir koptų krikščionių bendruomenės problemos Sirijoje. Tai yra labai opus klausimas, ar jis yra susijęs su mažumų apsauga ir, ir norėčiau, kad kolegos man pritartų. Pan Golniš, rozumiem. Dėkoju, kas norėtų pritarti šiam siūlymui. Ponas Golniš, už šį prašymą, taip? Taip, ponė pirmkė, aš paprašiau žodžio, todėl kad aš norėjau pakomentuoti antradienio darbo tvarkę. Ir aš nežinau, ar jūs man suteiksite galimybę dabar išsakyti tai, ką noriu pasakyti, ar po to, kai bus spręstas ponios Peronijo iškeltas klausimas. Išrodai. Ne, pirmiausia, turime aptarti trečiadienio darbo tvarkę. Panas Konbendidas, prašau. Ponas Konbenditas pasisako prieš šį pasiūlymą. Mauro Mauro už pasiūlymą. Prašau. Taip, ponė pirmininkė. Taip, ponė pirmininkė, aš norėčiau paremti pono Speronį prašymą, kadangi manau, jog tai, kad šiuo metu susirėmimai su koptų bendruomenės atstovais e, labai jautroje pasaulio vietoje rodo, jog šis klausimas iš tikrųjų svarstytinės skubos tvarka. Todėl aš pritariu ponos Pironė prašymui. Mes norime ne, viek, ne vien apsaugoti koptų teisės. Šis klausimas pirmiausia yra susijęs su žmogaus teisėmis ir todėl atsižvelgiant tai, kad posėdė dalyvaus ponia Ašton, turime šį klausimą svarstyti svar, plačiau. Uh, Ponius ir ponai, mus visus e, sukrėtė tai, kas įvyko Egipte. Tačiau nepamirškime, jog e, kartu su ponė Ašton turėsime aptarti šešis klausimus. Gvaltierį pranešimą, Albertinį pranešimą. Mes taip pat turėsime aptarti ir kokį vaidmenį Europos Sąjunga vaidina jungtinėse tautose. Taigi man atrodo, kad mes tiesiog neturime vietos dar kitiems papildomiems klausimams. Ir aš manau, kad e, situaciją Egipte turėtų svarstyti ūsinių reikalų komitetas. Ir taip pat manau, jog reikėtų parem, parengti savo iniciatyvą pranešimą. Ir o, tuomet mes galėtume svarstyti padėtį Egipte atskirai ir tame posėdė galėtų dalyvauti ponia Ašton. Nes jeigu svarstysime e, koptų bendruomenės klausimą kartu su uh, kitais pranešimais, tuomet mes negalėsime pakankamai išsamei aptarti šio klausimo. Aš suprantu, ponia Speronė, jūsų susirūpinimą, tačiau aš manau, kad mes trečiadienį negalėsime šio klausimo svarstyti. Dėkoju ponui Konbendidui. O dabar balsuosime. Kas už pono Speronį pasiūlymą? Dziękuję, kto jest przeciw. Dėkoju. O kas prieš? Man atrodo, kad reikėtų elektroniniu būdu pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Čia visi głosowali? Ar visi spėjote? Visi balsavote? I wait, I'm waiting. Nieko baisaus, mes dar galime palaukti. Gerai. Gerai, baigime balsavimą. rezultatai yra tokie. Šiam pasiūlymui yra pritarta. Ir todėl į trečiadienio ryto darbo atvarkį bus įtrauktas koptų gyvenojus klausimas. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmininkų suiga turėtų įvykti rytoj. Ir nu, numatė, kad rytoj mes turėtume balsuoti dėl, dėl mano imuniteto panaikinimo. Ir aš norėčiau pakomentuoti darbo atvarkę. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad mane šiek tiek, šiek tiek sukrėtė tai, kad nėra numatyta svarstyti šio klausimo. Man bus sutikta kalbėti 2-3 minutės, kad aš pristatyčiau savo poziciją ir aš manau, kad tai prieštraujama mano mano nuomoniai. Ir manau, kad pranešėjas visiškai nesižvelgia į tai, kas buvo pasakyta, kai šis klausimas praeitą kartą pirmininkas nutraukė kalbėtą. Jūs kalbate ne dėl posėdžio vedimo tvarkos. Aš reikalauju, kad būtų svarst svarstytas šis klausimas. Dvi, tris minutės e, tam, kad būtų apsaugotas e, parlamentaro orumas. Ir aš reikalauju, kad būtų leista parlamento nariui apginti savo orumą plenarinių posėdžių salėje. E, my postępujemy, panie Golnič, panie kolego Golnič, my postępujemy. Pone Golnič. mes elgiamės taip, kaip yra numatyta septintosios taisyklės aštuntojoje dalyje. Ir tenai labai aiškiai yra pasakyta, kaip turime elgtis. Ir tai, ką jūs pasakėte, jūs turėjote pasakyti likus valandai iki posėdžio pradžios. Aš dar kartą primenu, kad sprendimą priimu pagal 7 taisyklės 8 punktą. Stay. Aš norėčiau pasisakyti dėl trečiadienio, ar jau galima būtų. The... Aš norėčiau, kad pakomentuoti trečiadienio darbo tvarkį. Taip gerai, prašome. President... Pirmininkų suiga numatė, kad trečiadienį po pietų būtų svarstomas e, Italijos ir e, Prancūzijos vyriausybių pasiūlymas laikinai sustabdyti Šengeno susitarimo. Atsiprašau, ši, e, pasitaiso kalbėtojas. Treč, antradienį, trečią valandą mes turėtume tai svarstyti. Ir aš reikalauju, kad pirmininkos suoga pareikalautų, kad ponas Barosų dalyvautų šiame posėdėje šis klausimas mūsų galva yra labai svarbus, kadangi po to, kai įvyko pono, Berliu, pono Berliusconi ir uh, pono Sarkozy susitikimas, ponas Baroso buvo pirmasis, kuriam buvo pranešta apie jo rezultatus. Po to mes išgirdome įvairių komisijos narių nuomonę. Taigi, atsižvelgiant į tai mes turime reikalauti, kad ponas Baroso rytoj e, trečią valandą atvyktų į šią salę, kai mes svarstysime e, šiandieno erdvės klausimą. Aš patikrinsiu tai. Aš negaliu Jums atsakyti dabar iš karto, kadangi aš nežinau, kokį atsakymą Jums galėčiau pateikti. Aš tikiuosi, kad ponas Baroso dalyvaus posėdė, tačiau jokios kitos informacijos aš dabar neturiu. Galiu ją patikrinti dėl jūsų, specialiai dėl jūsų. Poison. Uh, kolik Džani. Kolega Džani. The next point is prepared in Italian, so we must change ourselves. Aš turėsiu palaukti kolegos vicepirmininko, kadangi toliau parengti pirmininko dokumentai yra surašyti italų kalba. ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Eh, dichiariamo ad... Labadiena visiems. Taigi šios savaitės darbo atvarkė patvirtinta ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra mm, ehm, galimi